protokole. Taigi tų keturių pasirašomų aktų pavadinimai bus įtraukti į protokolą. Dabar pereikime prie šios savaitės sesijos darbo atvarkės tvirtinimo. Pirmininkų suiga patvirtino galutinį darbo tvarkės projektą kovo 3 dieną, remdamasi 107 taisyklių punktų. Jūs, jums darbo tvarkės projektas yra pateiktas. Taigi dabar tvirtinsime kiekvienos dienos darbo tvarkę. Pirmadienis nėra pateikta pakeitimų, pasiūlymų. Antradienis. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną pakeitimą. Teisės reikalų komitetas patvirtino ponos Peronį pranešimą dėl pono Elmar Brok imuniteto panaikinimo. Susitarus su frakcijomis ir remiantis 208 taisykle, šis pranešimas bus įtrauktas į balsavimus, kurie vyks rytoj. Tai yra įprasta procedūra, remiantis 138 taisykle, šio parlamento taisykle. Trečiadienį ir ketvirtadienį nėra pateikta pasiūlymų dėl pakeitimų, todėl darau išvadą, kad darbo tvarkė patvirtinta. Ir dabar galime pereiti prie pirmo pranešimo. Jo autorė yra mūsų kolegė Ani Pontimata. Pranešimas novatoriškas finansavimas pasauliniu ir Europos lygmenimis. E, Audi, Ponas Odi, žodis jums. Aš noriu pasisakyti dėl 16, pagal 16 straipsnį. Šią savaitę Prancūzijos prezidento Nikolas Sarkozy iniciatyva yra rengiamas, penktadienį rengiamas neįlinis e, Europos vadovų sustikimas. Įprasta tvarka iš anksto prieš tai būtų rengiamas bendrų, bendra, e, bendrųjų reikalų tarybos posėdis, tačiau žiūrėdamas į darbo tvarkę nematau tokio posėdžio. Ir vykstant demokratiniams procesams reikėtų, kad žmonės e, būt, sėtų save su Europoje primamais sprendimais. Ačiū. Ačiū Jums už šias pastabas. Atsakysiu Jums raštu. Dabar pereikime prie pranešimų.